Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Labadiena, mielos kolegės, mėly kolegos, e, mėly biudžeto kontrolės komiteto nariai. E, prasideda birželio 17 dienos 2013 metų mm, posėdis. Pirmasis darbo atvarkės punktas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad rytoj keičiasi darbo atvarkė. Dėl to kad e, dėl šeiminių dalykų e, kolegė Gerbrandi negali dalyvauti posėdėje, todėl 13 darbo atvarkės punktas yra nukeliamas kitur, o Karen, kągi mes šį įtrauksime. Taigi, pono Gerbrandi 13 e, darbo tvarkės punktas bus nukeltas į popietės darbo tvarkę, o 19 specialioji e, ataskaita e, dėl sanglaudos politikos investicijų ekonominio veiksmingumo pranešėjas Zigmantas Balčytis bus įtrauktas į ryto darbotvarkę vietoj 13 darbotvarkės punkto. Taigi jie sukeičiami vietomis. Ar kas nors prieštarauja? Jei ne, tuomet e, šis darbo tvarkės pakeitimas yra tvirtinamas. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų posėdis yra transliuojamas ir verčiamas, o rytoj vyks elektroninis balsavimas, kuriam jums reikės elektroninių balsavimo kortelių. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad bendras Libe ir Kont komitetų posėdis e, Birželio 18 dieną 15.00.16.00 e, vyks e, salėje 6Q2, bus kalbama apie direktyvą dėl kovo prieš sukčiavimą, taip vadinamąją PIF direktyvą. O dabar periname prie pirmojo darbo atvarkės punkto, darbo atvar... atvaršau, ant trečiojo darbo atvarkės punkto, posėdžio protokolų tvirtinimai, balandžio 22-23, gegužės 27-28, gegužės 29. Ar turite pastabų dėl šių e, posėdžių protokolų? Panašu, kad ne. Tuomet e, protokolai yra tvirtinami. Periname prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto. Delangia pranešimas. Ir pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjai. Ester Delangia, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. ES hygienos teisų aktų įgyvendinimas, ypač naujosiose ES šalyse narėse, savo laiku buvo labai svarbus dalykas, todėl kad naujas valstybės narės prieėmė naujus teisės aktus maždaug 2004-2006 metais, o stojančios valstybės turėjo atitikti tuos pačius kriterijus, kaip ir valstybės senbuvės. Teisės aktai buvo nauji, e, aki naujas, todėl buvo labai sudėtinga perkelti kai kuriuos teisės aktus ir mes suvokame tos naujus iššūkius, kurie tenka naujosiams seno sąjungos narėms. Malonu, kad audito rūmai skyrė išskirtinį dėmesį ir iš stojimo pagalbos apie 170 e, milijardų eurų buvo skirta būtent ES hygienos teisės aktų įgyvendinimui skerdyklose. Daugelis e, skerdyklų pasinaudojo SAPART lėšomis. Taip pat buvo e, gerinamos prekybos sąlygos. svarbiausia audito rūmų ataskaita buvo nustatyti, ar skerdyklos atitinka naujas hygienos teisės normas. Ir skaitydama tą ataskaitą, aš kai kur buvau kiek pasimetusi, nes nebuvo aišku, kiek skerdyklų buvo proceso pradžioje ir koks procentinis punktas e, skerdyklų atitiko e, naujas hygienos taisyklės ir reikalavimus ir kiek skerdyklų sugebėjo patobulinti savo kokybės standartus, pasinaudojusios ES paramą. Taigi, tokių skaičių aš neradau, todėl buvo itin sudėtinga palyginti uh, E, ar yra padaryta pažangos, nes procentų ir skaičių neradau. Ir vėlgi, žinau, kad čia nereikėtų kaltinti audito rūmų, tačiau e, žmonėms e, sekantiems įvykius už Bruselio ribų bus sudėtinga paaiškinti, ką mes iš ties kontroliuojame. Ką tikrino auditorumai? Komisijos stebėjimo ir kontrolės funkcijas, teisės aktų įgyvendinimą pačiose skerdyklose ir konkrečias procedūras, kuriomis remiantis buvo teikiamas finansavimas. Klausimas, ar procedūros tinkamos ir sistemos tinkamos e, atsakomas teigiamai, auditorumai teigia, kad tos sistemos ir procedūros egzistuoja, tačiau yra nurodomi ir kai kurie trūkumai e, tuose e, skerdyklose, kuriuose lankėsi auditoriai. Savo pranešime e, kalbant apie kontrolės ir priežiūros klausimą, audito rūmai teigia, kad komisijos pateikta ataskaita E, pagal kurią buvo tikrinamas įgyvendinimas, e, nebuvo visa apimanti. Tuo tarpu reikėtų užtikrinti, kad teisės aktai yra vykdomi teisingai. E, Trijose iš penkių valstybių buvo rasta trūkumų, keturiose iš penkių buvo nustatyti trūkumai įgyvendinant kokybės standartus pačiose skerdyklose. O kalbant apie ateities perspektyvas, kas nutiks su šia ataskaita, jūs galite panagrinėti ir komisijos atsakymus. O mane kiek nustebino tai, kad, pavyzdžiui, veterinarijos kontrolės e, srityje, kur iš penkių valstybių keturiose nustatyti trūkumai, tik, tik iš tų keturių tik viena pateikė savo atsakymus, kokiu veiksmu ji imsis, norėdama pašalinti trūkumus. E, Ar komisija žino, kokia situacija yra kitose trijose valstybėse narėse, kuriuose buvo nustatyti trūkumai, tačiau kurios nepareiškė savo pozicijos? Tai yra labai svarbus dalykas, nes buvo nustatyti trūkumai ir jie turėtų sulaukti atitinkamo atsako. Jūs galite e, susipažinti su mano uh, pozicija yra techninio pobūdžio pataisimas, kurį aš turiu čia padaryti. Aš e, sakau, kad mes turime paskatinti komisiją e, daryti kontrolės ir čia darau nuorodą į naujus teisės aktus. Tuo tarpu mano tekste yra daroma nuoroda į jau pasenusius uh, teisės aktus, septintajame puslapyje reikėtų pataisyti ir e, daryti nuorodą į naujus teisės aktus, kurie atsakingi už kontrolės atlikimą šiose srityse. Audito rūmai konstatuoja, kad sistema veikia. Būtų įdomu sužinoti, e, kaip komisija vertina šios trūkumus ir kaip yra stengiamas juos pašalinti, ypač veterinarijos kontrolės srityje, kas nutiks su, toms, su tomis valstybėmis narėmis, kuriuose nustatyti yra trūkumai. Ar vėl bus kreipiamas į valstybės narės? Ir dar vienas klausimas reikėtų savęs paklausti, ne tik šiuo atveju, tačiau iš esmės, ir tai susijęs su decentralizuota valdymo sistema, turime turėti omenyje, kai kalbame apie ES teisės aktų teisėtumą, tai savo piliečiams visą laiką turime aiškinti, um, Ir kol kas mums sunku bus tai padaryti, todėl kad neaišku, kiek skerdyklų atitiko kriterijus prieš teikiant apart paramą ir kiek e, po jos teikimo. Taigi mes turime kalbėti ne tik apie bendrą valdymo sistemą, tačiau mūsų rinkėjai tikriausiai pagėdautų konkretesnių skaičių įrodančių, kaip efektyviai mes gebame naudotis finansiniais ištekliais. Dėkojame pranešėjai. Ji paminė visą eilę klausimų. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Cardiff iš Europos audito rūmų. Norėčiau prieš suteikdamas jam žodį pasakyti, kad praėjusią savaitę kalbėjome apie Olaf ir kovą su sukčiam Europos Sąjungoje. Mes e, minėjome tame kontekste ir skerdiklas rengėsi. Ir dabar ponui Cardiff žodis, jeigu jis išdėsto, kas ir kaip šios rytie. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, man malonu pristatyti specialųjį pranešimą e, susijusi su es hygienos teisės aktų gyvendinimu skeldyklose šalyse įstojusiuose jas nu, po 2004 metų. Ačiū kolegai Delangė už įdomų ir detalų pranešimą. Norėčiau trumpai paminėti e, bendras išvadas, o paskui baigsiu išvadomis. E, bendras kontekstas yra reglamentų susijusių su hygienos reikalavimų gyvendinimu. E, ir e, tie esaktai įsigaliojo 2006 metais. Valstybės narės naujai įstojusios Europos Sąjungą po 2004 metų E, stengiasi modernizuoti savo skerdiklas e, taip, kad jos, kad jos atitiktų keliamus reikalavimus. E, valstybės narės galėjo gauti to būdų lėšų ir kad galėtų prisitaikyti prie ES galiojusių standartų skirtų skerdyklams. Mes, sakė valstybės narės, pirmiausia ieškome ne tiek pinigų, kiek galimybių atitikti galiojančius standartus. Paskui e, auditoriai pradėjo lankytis e, skerdyklose, pirmiausia, buvo nuktai Čekija, Vengrija, Rumunija ir Slovakija. Ir pagrindinės išvados buvo tokios. Pirmiausia, norėčiau tarti keltą žodžių apie komisijos įgtą priežiūrą. Svarbiausia buvo štai kas. Priežiūros sistemos susijusios su hygienos reikalavimų laukiamasi komisija e, stengiasi pasižiūrėti, ar tie reikalavimai yra tinkami, ar jų tinkamai laikymasi. Antra, įgyvendinimas hygienos reikalavimų e, audito metu ne visuomet buvo jau įgyvendintas, ypač kalbant apie mėsos e, sektorių. Trečia, tos silpnos vietos atsis, parodė, kad ne viską valstybės buvo numačiusios savo metiniuose nacionaliniuose planuose. Ketvirta, valstybės E, na, valstybėms narėms trūko e, reikiamų dokumento. Kai dėl valdytojų ir atskirų subjektų, reikia pasakyti, kad jie dažniausiai atitinka reikalavimus. E, aplankytose vietose kai kur buvo pastebėta trūkumų, ypač kalbant apie valymo įrangą, nes ji buvo dažnai nepakankama, dažnai įvairios e, mėsos išpjausimo zonos buvo netinkamai atskirtos vienos nuo kitų. E, taip pat būtina pagerinti temperatūros kontrolės sistemas. Kai kuriuose skerdyklose tai buvo problema. Taip pat mikrobiologiniai klausimai turėtų būti sprendžiami sklandžiau. Ta turėtų daryti skerdyklų valdytojai. Taip pat teisės aktai numato ir mėginių ėmimą. Kai kur paaiškėjo, kad yra problemų siekiant užtikrinti produkcijos atsekamumą. Tad buvo pastebėta, kad yra tokių skerdyklų, kur tai galėtų būti problema. Buvo pastebėta taip pat, kad kai kurių skerdenų atsekamumas buvo probleminis. Dauguma valstybių narių neturi geros praktikos, tai geros hygienos praktikos kodekso. E, tie elgesio kodeksai nėra privalomi, jie rekomenduotini. E, dabar komisijos rekomendacijos, tai būtų antroji mano pranešimo dalis. Būtina užtikrinti tinkamą mokymą ir čia darbo dar lieka daug, ypač susijusios su informacijos teikimu visos grandinės metu. E, kai dėl ES lėšų panaudojimo, jums leidus tarsiu keletą žodžių. Pirmiausia, nebuvo atliktas komisijos koks nors specifinis vertinimas, tačiau akivaizdu, kad ES lėšos padėjo pertvarkyti skerdiklas. Pirmiausia, buvo prisitaikyta prie ES standartų, taip pat jau išlaikyti veiklą kai kuriuose skerdiklose. Tas penkių metų numatytas pradžioje kriterijus nebuvo išpildytas Ir dėl to e, tos lėšos buvo panaudotos netaip efektyviai. Tai auditorumai siūlo tris dalykus kad pagerėtų priežiūra ir kad būtų geriau gyvenimos hygienos normos, kad būtų geriau teikiama informacija. Visą tai yra išdėstyta mūsų pranešime. Ir norėčiau užbaigti pasakydama štai ką. Komisija siūlo reformą susijusią su, su paprastinimu teisės aktų mūsų aptariamoje srityje būtina tinkamai atsižvelgti į auditorumus rekomendacijas, kad būtų galima reikalų esant ištaisyti susikloščiusią padėtį. Noriu padėkoti Jums uždėmesi, na ir aišku, esu pasirengęs atsakyti į klausimus, jeigu tokių būtų. Äh, Labai ačiū, ponia Kardifai, už auditorumų ataskaitos pristatymą. O dabar noriu pradėti komiteto narių diskusijas. Ar turite klausimų ar nuomonių? Ne? Kolega Mulderis. Uh, Labai trumpas klausimas susijęs su skerdyklų veikimu vidaus rinkoje ir buvo nustatyta, kad hygienos standartai nėra pakankami. Buvo kalbėta apie tai, kad komisija nebeteiks savo subsidijų, o kitos pasiekmes, kad tie produktai nepatektų į rinką. Ar dar kas nors turi kokį nors klausimų? Panašu, kad ne. Tuomet kreipsiuosi į komisiją. Gal ji, jos atstovai norėtų atsakyti klausimus. Noriu pasveikinti pona Vandeik iš generalinio Sanko direktorato ir e, pona Ives. Kas iš jūsų kalbės? Ačiū, ponia pirmininkė Kundenberg, e, mano pavardė. Komisija savo e, ruoštų pritarė auditorumų ataskaitai, mes jau ėmėmės veiksmų, palankiai vertiname auditorumų rekomendacijas, manome, kad e, kokybės tikrinimo sistema naujose valstybėse narėse veikia o atskiri trūkumai e, nekenkia bendrai sistemai, užtikrinančiai, kad būtų laikomasi naujų hygienos standartų. Kaip žinote, pagal ES teisės aktus e, patys operatoriai turi prisimti atsakomybę už tai, kad pateikiami produktai atitiktų kokybę. Valstybės narės turi užtikrinti atitinkamą e, kontrolę, kurią atlieka veterinarijos tarnybos. Jos turi užtikrinti, kad maisto produktai būtų saugus visoje ES. Europos komisija įsipareigojusi padrasinti valstybės nares, užtikrinti veterinarijos kontrolės dabar ir ateityje. O ypač norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, komisija ir toliau dirbs su valstybėmis narėmis, tobulindama jau esamus standartus, rengdama gairias ir nacionalinės kontrolės e, ataskaitas Taip pat reguliariai bus atliekamas veterinarijos tarnybų e, auditas. E, valstybėms narėms bus e, pateikiamos kontrolių ataskaitos ir bus reikalaujama iš valstybių narių pataisyti klaidas. Taip pat bus vykdomos papildomos vėlesnės peržiūros misijos valstybėse narėse, kurių metu bus siekiama nustatyti, ar valstybės narės ėmėsi reikiamų veiksmų. E, visos šios ataskaitos bus viešos. E, siekiant geresnio švietimo e, maisto saugos srityje, Komisija parengs atitinkamas programas ir tikrins, kaip tos programos yra įgyvendinamos, siekdama užtikrinti, kad atskiros tarnybos komunikuotų sklandžiai. Komisijos vykdomosios agentūros atsakingos už maisto saugos standartų dėgymą įvairiose valstybėse narėse keisis informacija reguliariai. Atsižvelgiant į e, nuolatinį šios programos e, tobulinimą, komisija jau beveik baigė e, vertinimo veiksmus vertindama, kaip tiekiami kokybės standartai ir artimiausiu metu imsis atitinkamų veiksmų. Kalbant apie kaimo plėtros programą, joje yra numatyti visų kaimo plėtros priemonių panaudojimo kontrolė, siekiant užtikrinti atskaitomybę ir tai, kaip pasiekiama tikslų. Šiuose programuose yra numatytos gairės, kaip reikėtų atlikti kontrolę ir stebėseną. Komisija įsteigė stebėjimo ir kontrolės tinklą, kurio rėmuose yra stengiamasi vertinti, kaip vykdoma kaimo plėtros programa ir ją kontroliuoti. 2013 m. kaimo plėtros programa ir toliau bus supaprastinama ir tobulinama. Ačiū. Give... Ačiū. Norėčiau suteikti žodį ponui atsakyti į pono Ulderio klausimą. Aš klausiau, aš patikiau du klausimus komisijai ir, na, kol kas klausimo negavau. Ponas Vandai, kad sakys. Atsiprašau, kad praleidau jūsų klausimą. Aš manau, kad, kal, kad taisyklės dėl hygienos aktės aktų gyvenimų yra labai aiškios. E, jeigu jos turi takos maisto saugumų, yra būtina imti specialių priemonių. Jūs žinote, kad pranešimuose E, ne visada e, atsispindi tie dalykai, kurie turi tiesioginį tiesiog įtaką maisto saugai. E, kartais randama dalykų, kurie netitinka samų reikalavimų, bet jie nebūtinai įtakoja maisto saugą. Dėkoju. Dėkoju. Ar klausėjas patenkintas? Jeigu teismas patvirtins tą patį, tai aš būsiu dar labiau patenkintas atsakymu. Now, for uh, concluding. Pirmininkas, baigiamosios pastabos, gal dar audito rūmų atstovas norėtų apibendrinti, prašom, ponė Kardif. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau tik paaiškinti. Mes nesame maisto saugos inspektoriai. Audito metu netikrinome galutinio maisto produkto kokią nors ar produktų. Akivaizdu tai, kad daug kas yra pagerinta, palyginus su tuo, kokia buvo situacija į kitoms šalims įstojant į Europos Sąjungą. E, viskas yra daroma, kad gerėtų maisto saugumo situacija, e, būtina, kad tinkamai būtų apdorojamos skerdenos ir taip toliau. E, yra sudaryta nauja reguliavimo aplinka, įdėkiamas naujus taisyklės, visą tai yra pozityvus dalykai. Mes žiūrėjome labiau, kaip yra įgyvendinami teisės aktai ir taisyklės. Mes galime pasakyti, kad egzistuoja dalykai susiję su hygiena ir maisto sauga. Negalėtume teikti, kad yra kokiu nors ypatingų problemų ar, ar ypatingų pasiekimų susijusių su galutiniu produktu. Uh, tačiau ne, maisto saugos klausimų iškyla ne dėl to, kad e, visoje maisto grandinėje yra kokia nors netvarka, bet būna kartais smulkesnių kažkokių pažeidimų. Mes labiausiai siekėme patikrinti, ar yra tinkamai gyveninti ES hygienos teisės aktai, žiūrėjome, ar jie sistemiškai taikomi, ar įgyvendinamos patiktus rekomendacijos. Na ir džiugu, kad Europos komisija priima mūsų rekomendacijas, atsižvelgia jas. Žinome, kad 25 patikrinimai buvo atlikti e, neįspėjus iš anksto apie tuos patikrinimus ir egzistuoja aiškiai sistema, spragų tebelieka ir aišku komisijai reikės tas spragas užpildyti. Dėkui. Okay, thank you very much. Pirmininkas, ačiū. Dabar kolegė Stebelangė. Išvada būtų tokia. Darbas turi būti tęsiamas. Sulaukime pasiūlymų dėl naujų teisės aktų, dėl patikrų ir diskusija turės tęstis, nes šiuo metu regis tiesiog sukamas yra tu. Jan Mulder dėl maisto saugos iškėlė klausimą, pavyzdžiui, žvelgiu į išvadas, kurias surašė auditorumai, dėl e, hygienos reklamo įgyvendinimo, čia yra tokių pavyzdžių, kurie aiškiai rodo, kad maisto saugai tos rekomendacijos taip pat įtakos turėjo. Ir jeigu audito rūmai irgi pateikia tokias išvadas, e, kur kalbama apie mėsos ar skerdenų perkelimą iš taip vadinamų švarių zonų į nešvarias, tai be abejo būtina laikytis tam tikrų taisyklių. Ir jeigu čia yra pažeidimų, Tai, tai yra hygienos reikalavimų labai rimti pažeidimai, nes tai tikrai turi reikšmingos įtakos maisto saugai. Aš suprantu, kad čia auditorumai negali kažkokių ypatingų išvadų padaryti, tačiau akivaizdu, kad tai yra maisto saugos pažeidimas. Ir tai e, yra tas dalykas, kuris turi kelti susirūpinimą. Aš iš komisijos negavau atsakymo į klausimą, ko klausė Bonas Jan Mulder. Kas turėtų atsitikti, jeigu su produktais, kurie yra pagaminami skerdykloje netitinkančioje ES reikalavimų, nes tie produktai turėtų būti išimti iš rinkos, o Europos komisija štai sako, kad ES valstybės narės turėtų užtikrinti šią kontrolę. Na, aš suprantu, kad mes veikiame dviem lygmenimis, bet gal komisija galėtų bent jau patvirtinti, kad e, veterinarijos kontrolės metu uh, tos aplankytos valstybės narės, kur buvo atrasta teisės aktų gyventimo trūkumų, ką nors pakeitė, ar tos penkios minėtos valstybės narės pakeitė ką nors, ar komisija žino ką nors apie tai, ką tos valstybės narės daro padėčiai ištaisyti. E, nes taip turėtų būti. Komisija turėtų turūpintis, nes yra sutarčių sergėtoje. Ir būtina, kad valstybės narės šengtų reikiamų žingsnius teisinga kryptim. Aš bent jau tiek norėčiau išgirsti iš komisijos. Na ir turiu klausimą auditorumams, nes auditorumų paskutinė pasaba buvo tokia. Naujai teisės aktai mums suteikia galimybę e, pateikti rekomendacijas ir kokia būtų svarbiausia išvada, svarbiausias dalykas, kurį norėtų pasakyti mums audito rūmai, ką mes turėtume daryti kitaip, e, skirtingai nuo 2013 metų 265 e, pasiūlymo, kurį pateikė komisija. Dėkoju. Uh, Labai ačiū. Pranešėjai dabar e, kolega Sikierskis paprašė žodžio. Atleiskite, kad žodžio paprašiau tik dabar. Tačiau ir toliau e, man neaišku, kur ir ka, kada e, ir ką apskritai tikrino e, audito rūmai skerdimo metu, e, ką konkrečiai tyrė audito rūmai. O antrasis klausimas truputį neaišku, kaip yra užtikrinami standartai. Ta Bendra sistema, e, bendra kokybė sistema, apie kurią kalbama, yra nekonkreti. Neaišku, kaip ji atsiranda. Generalinio e, Sanko direktorato atstovas kalbėjo apie bendro pobūdžio standartus, e, kuriuos galime pritaikyti bet kuriai situacijai ir bet kuriems vienetams. Aš žinau, kad tas prisitaikymo etapas buvo sudėtingas, man tos problemos nesvetimos, todėl kad aš pats dalyvavau, žem, tiksliau dirbau Žemės ūkio komitete savo laiku. Uh, E, tačiau tokio bendro pobūdžio um, teiginiai meta šešėlį, tačiau konkrečiai neįvardyja, kur ir kokį. Um, like... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijai ir noriu pabrėžti tai, apie ką kalbėjo mūsų pranešėja. Mes esame biudžeto kontrolės komitetas. Todėl Mums įdomu ne tik, ar pinigai buvo išleisti laikantis taisyklių, tačiau ir tai, ar ES finansuojamų programų tikslai buvo pasiekti. Taigi tas klausimas turėtų būti toks, ar tai, kad sistema veikia, reikš, jog panaudojus ES pinigus produktų kokybė, maisto produktų kokybė bus geresnė nei e, paramos nepanaudojus. Ir ką komisija e, veikia, kokių žingsnių imasi e, tais atvejais, kai kokybės standartai nėra užtikrinami. Okay, I think I will... Atsakysiu Nors mano e, kompetencija kiek kita e, ir mano kolegas, kolega vėliau kalbės galbūt apie finansavimą, o aš apie kontrolę. Noriu patvirtinti, kad audito rūmų atlikti auditai penkto, penkiose valstybėse narėse, nustačius trūkumus keturiose ir tai, kad tik viena sureagavo, buvo įvertinta mūsų veterinarijos tarnybų. Kaip jau sakiau, yra parengtos rekomendacijos, e, numatyti veiksmai, kurių turi imtis valstybės narės siekdamos atitikti hygienos e, standartus. Kaip jau minėjau, e, Mes nesigilinome į maisto saugos klausimus, todėl kad mūsų kompetencijos kiek kitos. Tačiau e, kompetentingos tarnybos yra parengusios savo rekomendacijas ir jos yra viešos. O dabar mano kolega iš e, AGRI generalinio direktorato galbūt galėtų plačiau pakalbėti apie tai, kaip valstybės narės atitinka e, kokybės kriterijus. Ačiū. Generalinės Agri direktoratas suvokia, kad e, tvarumas ir gyvybingumas privalo būti palaikomas penkerius metus po to, kai buvo panaudoti programų pinigai. Tai reiškia, kad patikrinimai turi vykti kas metus, tikrinant uh, kokie yra hygienos standartai ir net pasibaigus tam pirminiam tikrinimo etapui, penkerius metus taip pat skerdyklose turi būti daromas auditas, siekiant nustatyti, ar skerdyklos ir toliau atitinka aukštus ES hygienos standartus. Äh, Labai ačiū už atsakymus. Jei niekas daugiau nenori pasisakyti šiuo klausimu, tai šis darbo tvarkės punktas yra baigiamas, o dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra specialioji ataskaita. Tikslingas paramos žemės ūkio valdų modernizavimui paskirstimas. Ir tai, kaip vyksta e, šios paramos paskirstimas, Pirmiausiai pasisakys ir aš noriu pasveikinti audito rūmų narę, ponę Rasą Budbergytę. Jums toj suteiksiu žodį. Prašau. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Žodis jums. Ah, moment. Yes. Ja, bitteschön. Čia jūs, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ačiū, ponia pirmininkė, labadiena ponios ir ponai. Audito rūmai e, patikrino priemonės 121 įgyvendinimą, tai yra žemės ūkio valdų modernizavimas. Šios priemonės tikslas e, pagerinti žemės ūkio valdų ekonominę veiklą. Ši priemonė yra naudojama visose valstybėse narėse. Ji viena iš brangiausių priemonių. 2007-2013 metais biudžeto įsipareigojimai apėmė 11,1 milijardų eurų eurų arba 11 procentų visos kaimo plėtrai skirtos paramos, įskaitant 630 milijonų eurų iš BŽUP sveikatos patikrinimo ir Europos ekonominio atsigavimo programo. Audito rūmai patikrino, ar 121 priemonė atitinka specifines valstybių narių poreikius ir ES prioritetus, prioritetus tokius kaip technologijos, inovacijos, kokybė ir diversifikavimas. Geras tikslų suformulavimas atitinka valstybių narių prioritetus. Buvo nustatyta, kad atrankos kriterijai leidžia nustatyti geriausiai tinkamus projektus, tokiu būdu yra sumažinama bet kokia rizika. Rūmai nustatė, kad ši priemonė pasiekia savo svarbiausių tikslų, tačiau um, Nemažiau svarbu yra, kad bet kokie pirkimai, naujos įrangos pirkimai e, būtų skirti modernizavimui. Mūsų išvada priemonė 121 turi potencialą būti efektyviau panaudojama, jei e, lėšos būtų labiau susijętos su tikslais, poreikiais ir prioritetais. Tikslų formulavimas skirtingose dešimtyje valstybių narių skyrėsi, e, tačiau pati praktika, e, pati praktika buvo pažymėta tuo, kad prioritetai nebuvo nustatyti pakankamai, tik dviejose valstybėse narėse e, tikslų formulavimo sistema buvo stipri, penkių ribota, o kitų trijų silpna. Tai rodo, kad programos lėšos yra panaudojamos e, nelabai efektyviai. Be to, komisijos patvirtintos kaimo plėtros e, programos e, nebuvo tinkamai orientuotos į tikslus. Kai kuriais atvejais nepa, nebuvo tinkami atrankos kriterijai. Auditorumai mano, jog svarbu, jog komisija uh, E, nustatytų ar numatytų programuose tikslų vėliau yra išties pasiekiama. Štai dėl ko e, Svarbu atkreipti dėmesį į būklės patikrinimo programas, bet to svarbu užtikrinti gerą stebėsenos sistemų veikimą, e, taip pat prioritetų formulavimą, nes šie elementai yra svarbus pačios priemonės veiksmingumui. Rūmai nustatė, kad bendra stebėsenos ir vertinimo sistema neteikia pakankamai patikimų duomenų, tuo tarpu žemės ūkio valdų tvarumo e, sistemos nebuvo efektyvios visose valstybėse narėse. Kokiu žingsniu galima eikt, e, imtis siekiant pagerinti priemonę 121? Pirmiausia, komisija turi pateikti teisės aktus su aiškiais reikalavimais um, kaip įvertinti, ar priemonės buvo pasiekta. Taip pat komisija turi užtikrinti, kad e, reikalavimai yra pasiekti įgyvendinant e, kaimo plėtros programas. Kai programos yra įgyvendinamos, valstybės narės turi siekti tikslų, rengdamos labai aiškiais atrankos kriterijais. Antra, tai, ar yra potencialo priskirti tam tikras priemonės ir numatyti prioritetus, kaip tai numatyta būklės patikrinimo. E, priklausys nuo to, ar komisija parengs teisėkuros pasiūlymus, kuriais bus siekiama e, patikrinti, kaip laikomasi ES galiojančių teisės aktų. Trečia, komisija turėtų užtikrinti, E, kad e, informacija būtų teikiama patikimai, e, palengvinant valdybos ir stebėsenos sistemas. Ketvirta, valstybės narės turi užtikrinti, kad finansavimas nebūtų skiriamas tiems projektams, dėl kurių abejojama dėl jų tvarumo arba skaidrumo. Penkta, valstybė turi padrasinti valstybės narės, keistis gerąją praktiką tais atvejais, kai investicijos yra leistinos tik nuo tos datos, kai yra suteikiamas finansavimas. Auditorumai palankiai vertina faktą kad komisija e, įvertino kai kurias šias rekomendacijas ir įtraukė jas į savo būsimą finansinio programavimo periodą. Ir pagaliau Aš pastebėjau, kad pranešėja kreipėsi į audito rūmus, prašydama pateikti kaštų išlaidų kriterijus, kurie yra reikalingi siekiant pamatuoti inovacijas. Tačiau turiu pasakyti, kad ne audito rūmų kompetencijoje yra formuluoti tokius kriterijus. Tai yra valdymo dalykas. Tačiau turiu pastebėti, kad teismas ir toliau įsipareigų, atsiprašau, ne teismas, audito rūmai ir toliau e, tirs, kaip atrankos kriterijai yra taikomi valstybėse narėse, pabrėždama gerasias ir blogasias praktikas. Noriu padėkoti um, poniai Ajalai Sender už įdomų pranešimą, taip pat dėkoju už jūsų dėmesį, mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū. Very much, Mrs. Dėkoju. Ačiū poniai Budbergytė, o dabar žodis pranešėjai kolegai Ajalai Sander. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pradėti pirmiausia nuo padėkos audito rūmų atstoviai už e, pranešimą. Taip pat dėkoju už visą bendrą darbą atliktą kartu, už keitimas informaciją. Šis pranešimas yra svarbus, turint galvoje, kad e, kaimo plėtra ir BŽUP yra gana jautrus klausimai. Taip pat tai yra vienas iš kaimo vystimo ramščių. Taip pat tai yra susiję ir su gamtos aplinkos tiksliau apsauga, su e, maisto sauga, su teritorijų valdymu, su peizažo apsauga. Visa tai pane jau minėjo. 121 priemonė yra susijusi su modernizavimu. Na, o aš norėčiau štai ką pasakyti. Išvados yra tikrai teisingos. Kaimo plėtra, e, vertinimo kontrolės moduliai yra naujas dalykas. Na, e, visam tam apimti, taip pat ir tiesioginėms išmokoms apimti, apimti reikalingas yra rimtas ir tvirtas mechanizmas. Būtent todėl buvo, e, reikėjo tiksliau atlikti patikrinimų. Taigi, siekiant šį aspektą sustiprinti, dėrėjo patobulinti vertinimo ir kontrolės mechanizmą. Taigi, 121 priemonė apima milijardą šimtą milijonų eurų. Na, galbūt tai nėra pati e, rimčiausia priemonė finansavimo prasme, didžiausia priemonė, bet tai yra svarbu modernizavimui žemės ūkio valdų. Na, aš turiu auditorumų išvadas, joms pritariu, reikia gerinti vertinimo sistemą, tobulinti ją, reikia e, reikalauti, kad valstybės narės suvienodintų duomenų teikimą tam, kad turėtume tinkamus, aiškius duomenis, tam, kad galima būtų palyginti. Na ir pagrindiniai rodikliai turėtų būti tie elementai, kuriais remiantis galima būtų palyginti. E, padėti valstybėse narėse ir taip pat jais remiantis kontrolę ir vertinimą atlikti. Labai svarbu yra išvengti ir išskaidimo, išbarstimo, taip sakant, reikia to laikytis iki pat įgyvendinimo etapo. Be jokios abejonės tam reikalingas lankstumas, tačiau nereikėtų pra, praleisti pagrindinio tikslo iš akių, reikia dirbti nuosekliai Ir reikėtų tų priemonių apimti apriboti. Aš sutinku su tuo, kad įvairovė yra didžiulė, specialusis prioritetų, ES prioritetų taikymas tikrai nėra atliekamas homogeniškai vienodai. Būtent dėl šios priežasties sudėtinga yra įvertinti šį procesą. Net ir laiko prasme, kalendoriaus prasme, štai matėme, kad e, tam tikros valstybės narės, pavyzdžiui, Rumunija, nesugebėjo laiku e, pateikti duomenų ir e, rezultatai galutiniai yra neigiami, nepakankami, nepaisant to, kad buvo įrodyta jog yra aiškus ir patikrinti kriterijai bei rodikliai, kuriais remiantis galima būtų labiau teigiamą rezultatą turėti. Kaip kad tai, pavyzdžiui, atliko audito rūmai Katalonijos ar tam tikrų Vokietijos žemių atveju. Taigi kriterijai turi būti vienodi, visur vienodai taikomi, tam, kad rezultatai taip smarkiai nesiskirtų. Taip pat pritariu tam, jog reikia ir toliau skatinti veiklos sistemų modernizavimą žemės ūkio valdose, nes buvo jau nustatyta, kad prašymų pateikimo ir vertinimo sistema turėtų būti tobulinta. Taip pat buvo pastebėta, kad konkretus modernizavimo įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs su kitais dalykais, tokiais kaip pavyzdžiui kartų kaita. Aš pritarčiau audito rūmų atstoviai dėl to, kad neįprasta yra prašyti audito rūmų teikti ataskaitų dėl homologizavimo suvienodinimo. Tačiau, e, nepaisant to, aš vis tiek to pageidaučiau. Audito rūmų e, komentarai yra šiek tiek prieštarengi. Sakoma, kad normalu, jog modernizuojama, nauja įranga yra perkama, yra investuojama į žemės ūkio gamybos sistemas Be jokios abejonės tai yra normalu, normalus procesas, natūralus procesas yra modernizavimas. Tačiau čia nekalbama apie inovacijų kriterijus. Aš e, norėčiau paprašyti patikslinti ir pasakyti mums, kokie čia yra naudojami kriterijai. Jūs kalbėjote savo pasisakymę apie kriterijus. Man atrodo, kad čia yra šiek tiek prieštaravimų. Tam tikrais atvejais buvo nustatyta, jog sistema nepakankamai gerai veikia, pavyzdžiui, Luksemburgo atveju, nepakankamai griežtai taikoma tiksliau, arba pavyzdžiui, Lenkijoje. Taigi dabar šie pavyzdžiai yra naudojami kaip e, tie ribojantis kriterijai, kriterijai užkertantis kelią kitiem dalykam. Taigi čia kaip ir prieštaravimas čia slypi. Viena vertus yra deklaruojami tokie principai, kaip kad reikia modernizuoti, o paskui patikslinėme šiek tiek tai prieštarauja. Taigi aš norėčiau žin, sužinoti, kaip galima būtų nustatyti tuos kriterijus, kokie yra tie kriterijai ir kaip yra su pelno, tiksliau, naudos ir naudos ir sąnaudų analizė. Taigi, kokie yra inovacijų kriterijai, kuriuos taiko audito rūmai. Tai toks būtų mano klausimas. Na ir vertinime taip pat buvo naudojama dar skirtingos teritorinės sistemos. Štai, pavyzdžiui, Ispanijoje buvo remtasi Katalonija, e, Vokietijoje tam tikros vienos žemės duomenys buvo naudojami, O štai e, Lenkijos ar Rumunijos atveju viso šalies duomenys buvo surinkti. Aš nemanau, kad vienas regionas gali tinkamai apibūdinti visos šalies situaciją. Taigi norėčiau sužinoti dabar, kokie yra tie atrankos, regionų atrankos kriterijai. Jeigu jau, tarkime, Katalonija e, turi atspindėti žemės ūkio valdų modernizavimo situaciją Ispanijoje, tai nežinau, ar labai jau tikslus bus tas, tas spendys, nes, man atrodo, Galicijoje ar kitose regionuose rezultatai būtų kitokie. Taigi norėčiau dabar paprašyti e, audito rūmų mums paaiškinti e, šį pasirinkimą e, tam, kad ateityje galima būtų tinkamiau pamatuoti, taip sakant, tą naudą ir tam, kad geriau galėtume suprasti auditorumų rekomendacijas. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti, ponė Delangė? Norėčiau grįžti prie to, ką sakė pranešėja dėl atrankos kriterijų e, ir kodėl komisija patvirtino visas dešimt šių programų ne viskas buvo vienodai parengta, nes vienos buvo labai e, tikslingai nukreiptos programos, kitos visai netikslingai nukreiptos ar nenukreiptos niekaip. E, reikėtų galbūt daryti skirtumą tarp šių programų. E, peržiūrint BŽP būklę, Europos komisija pati pasiūlė, kad turėtų būti numatyta papildomų tikslų bendrai žemės ūkio politikai – E, vandens tvarkymo srityje, klimato taiko, e, kaitos, bioįvairovės ar energetikos resursų tvarkymo srityje. Komisija, noriu paklausti, ar žino, kiek atsirado e, tokių, kurie atitinka tuos naujuosius kriterijus. E, gali būti tokių priemonių be abejo, kurios yra geros ūkių modernizavimui, bet jos gal labai neigiamai veiks atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ar kaimo plėtrą. Dabar tie tikslai, visim nu, tie naujieji, manau, jie tikslai yra įtraukti į bendrą žemės ūkio politiką. Ar komisija tikrina, ar ta, kokia yra ta situacija, ar tai yra abipusiai naudinga situacija, ar, ar taip nėra. Galbūt komisija žino iš tikrųjų, ar tas žemės ūkio modernizavimas atitinka kokį nors ar keletą tų naujų kriterijų. Ir kiek atsirado jau tokių atvejų, kai iš tikrųjų pasiekiama ne vieno keleto naudingų tikslų ir kiek dar liko tų senamadiškų priemonių, kai siekiama tik vieno dalyko paties ūkio modernizavimo papildomų tikslų nesiekiant. Ačiū. Ačiū kolega Dėkoju, kolega Sikerski. Taip, ekonomikos konkurencingumo didinimas vyksta per naujas technologijas, energijos efektyvų naudojimą, mokslinės programas ir inovacijas. Ir tai daro poveikį ir ekonomikai bei aplinkai. Tačiau Turime omenyje, kad kiekvienas ekonomikos modernizavimo etapas privalo bent jau nekenkti aplinkai. Čia iškelti klausimai ir pastabos, kad lėšomis reikia siekti modernizavimo, kelia dar vieną metodinio pobūdžio klausimą iš dalies arba kai kuriuose e, kaimo plėtros programuose yra siekiama didinti konkurencingumą. Ir šių programų e, vykdymo koordinuoja generalinis Agri direktoratas. Kaip audito rūmai tikrina tikslų siekimo kriterijus? Ar yra tikrinama kaip programuose buvo pasiekta tikslų arba kokių tikslų, kiek tikslų programuose buvo pasiekta. Aš labai sunkiai suvokiu šitą dalyką. Tai ne priekaištai jums, tai tiesiog e, tose, toje, toje ataskaitoje pasigėdau tam tikros informacijos. Kita sritis, ponia pranešėja, taip pat kalbėjo apie tai, kiek galima lyginti konkurencingumo didinimo priemonės skirtingose ekonomikose, skirtingose valstybėse narėse, todėl kad jos yra labai skirtingos. Ir konkurencingumas priklauso ne, ne tik nuo tų e, konkurencingumo didinimo elementų. Aš pats susidūriau su tokia situacija, kai kartais e, konkurencingumas didinamas ne modernizavimo priemonėmis. Kartais, pavyzdžiui, yra nupergama kažkokia mašina ar staklės ir tuomet nebelieka pinigų kitai įrangai. Tuo tarpu galbūt norėtųsi labiau rafinuotų inovacijų ir tokios rafinuotomis priemonėmis remtos modernizacijos. Tačiau Yra tokių valstybių narių, kur modernizavimas vyksta per esminę įrangą. Gal ateityje galėtume kalbėti apie tam tikrą specifiką, apie uh, labai gero žemės ūkio modernizavimą Olandijoje, pavyzdžiui, Niderlanduose, Van Mulderis iš to šalies. Ir ar galima lyginti tą modernizavimą Niderlanduose su kitu modernizavimu, pavyzdžiui, Rumunijoje arba Lenkijoje. Nes iš esmės mes turime kalbėti apie esminį modernizavimą. Ir tikriausiai mūsų kortelė turėtų būti ne aukščiausia. Turime pradėti nuo pačios esmės, nuo pagrindų. Ir galbūt audito rūmai čia galėtų paaiškinti. Jie, aišku, gali teikti, kad ne, toliau nebeduosime finansavimo e, tai ir tai programai. Tačiau mes turime pradėti nuo pačių modernizavimo liberalizavimo pagrindų. Ir galbūt kai kurioms šalims net nereikia moderninti savo ūkio, todėl kad jie turi, sakykime, tas, tą pagrindinę įrangą, o kai kurioms valstybėms narėms, kai konkurencingumo didinimas prasideda nuo bazės, nuo pagrindo. Čia, aišku, galima prigalvoti visokiausių pasiūlymų, e, kurie specializuotai vertintų skirtingų valstybių narių galimybės. Ačiū. Panašu, kad daugiau pasisakyti nėra. Todėl kreipsiuosi į komisiją generalinio agri direktorato atstovus Desiuze ir Ranjotis. Kam iš jūsų galėčiau suteikti žodį? Prašau. <clears throat> Many thanks for giving me the... Dėkoju, pane pirmininkė, už man suteiktą žodį. Pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjai ir auditorumo atstoviai už atliktą darbą. Ačiū už pateiktas auditorumų rekomendacijas ir ačiū taip pat už pastabas, kurius patikė pranešėja. Mes pritarėm ir vienoms, ir kitoms. Žvelgėme į ateitį, žinoma, kad reikia pagerinti sąnaudų ir naudos santyki, e, kai kalbam apie ES lėšų panaudojimą ir būtina modernizuoti Europos žemės ūkį ir ūkius apskritai. E, turime žvelgti, kur einame ir čia reikšmingą naudą turi teisėkuros darbas, formuluojant, kokios to žemės ūkio valdos turi būti ir kaip jos turi būti tvarkomos. E, pastaruoju metu buvo, atlik, buvo padėta daug pastangų patyčiai gerinti. Pirm, kalbant apie pirmąją rekomendaciją, galėčiau pasakyti štai, ką yra pirmoji A ir B rekomendacijos ir čia yra daug, ne, ne vienas būdas, kaip pritaikyti pasirinktus kriterijus. Tie tinkamumo kriterijai dėl sektorinio diferencijavimo, dėl uh, diferencijavimo pagal investicijų tipą ar naudos gavėjų tipą, irgi tų tikslų galima siekti įvairiausiais būdais. Dabar šiandien Programa paremta e, strateginiu požiūriu, kuris bus stiprinamas ateityje. Bus remiamas analizė tarp naudos ir sąnaudų, bus e, taip pat atsižvelgtam į tą strategiją, ko reikia atskiroms šalims ar regionams. E, Ir čia viskas priklauso nuo to, ar susidurime su nacionaliniu programavimu, ar susidurime su šalimis, kur stiprus regionai ir kur pateikimas regionų programos. E, be abejo, būtina iš pradžių išsiaiškinti, kokie yra poreikiai, paskui suplanuoti reikiamas investicijas, kad būtų galima atsiliepti pozityviai į tą investicijų poreikį. Ir Tai visą tai turi būti tos priemonės, kurias kurios padės vystytis regionams. Be abejo, priemonės, kurios tinka vienam regionui, nebūtinai tiks kitam, nes poreikiai yra individualūs ir skirtingi. Būtina atsižvelgti į tai, sprendžiant problemas. Aš taip pat norėčiau pasakyti štai ką. Kai dėl atrankos kriterijų bus pateikti nauji siūlymai, kurie turės būti sustiprinti atsižvelgiant į egzistuojančius poreikius. Na, o kol kas norėčiau tik priminti, e, kad valstybės narės turėtų pateikti eksantę situacijos vertinimą tam, kad būtų galima konkrečiai atsiliepti egzistuojančius poreikius ir priimti efektyvius sprendimus, numatant e, sąrangą toms programoms, kurios yra numatytos šalių regioniniam vystimusi. Jūs turbūt žinote, kad mūsų tikslai yra tokie. Mes turime šešis prioritetus ir kiekvienam prioritetui turime numatę tris svarbiausias sritis. Tai yra akivaizdu, kad strategijos bus labiau su, sukoncentruotos į konkrečius tikslus. Kita vertus, jūs taip pat esate naujosiuose teisės aktuose ir būtent 8, 18 straipsnėje naujojo siūlymo nu, numatė kai kurios dalykus. Esate numatę, kad būtina atsižvelgti valstybių ar regionų poreikius. O mes turėsimegi tikrinti, ar valstybės narės e, laikosi numatytų taisyklių, atsižvelgia į siūlymus ir iškeltus tikslus. Tie tikslai bus numatyti remiantis konkrečiais prioritetais ir e, rodikliais. Taigi, antroji rekomendacija Kaip sakė pranešėja, yra labai svarbi, mums reikia žengti toliau, mums reikia, e, kad tie stebėsenos duomenys būtų labiau pagristi, tvirtesni. Jau dabar egzistuojantis stebėsenos sistema leidžia vertinti susikloščiusią padėtį ir mes galime tais kriterijais remtis, ar tai būtų sąlaudos fondai, ar ne. Turime 60-98 dokumentą ir mm, manytume, kad visa tai mums leidžia kol kas bent jau atlikti, e, tiksliau parengti vidurio vertinimo pranešimą ar ataskaitą ir visą tai padės ieškoti tų reikiamų rodiklių, nes kol kas ta paieška gali būti šiek tiek komplikuota. Tačiau mums tai jau duoda tam tikrą pagrindą tolesniam darbui. Norėčiau pasakyti, kad apie 2015 tas darbas bus užbaigtas, o apie 2017 mes pateiksime ekspost vertinimo pranešimą ir tada bus galima detaliau e, atsakyti tuos iškeltus čia klausimus. Tačiau šiaip ar taip, kai dėl bendro įvertinimo mes dabar stengiamės parengti geresnę vertinimo sistemą. Ir dedame daug pastangų e, su visais suinteresuotais subjektais ir vairiomis tarnybomis, kad būtų veikiama geriau ir kad būtų galima užtikrinti geresnę stebėseną būsimuoju programavimo laikotarpiu. Ir norėčiau tarti žodį dėl ekonominio gyvybingumo. E, Ta minėjai auditorumo atstovė, kalbant apie ketvirtą rekomendaciją. Taip, mes norėtume, kad ekonominė veikla būtų susieta su tam tikromis priemonėmis, o tos priemonės susietos su tam tikrais verslo planais. Bet čia ir vėl mes atsidūrėme tarp dviejų požiūrių. Viena vertus turime užtikrinti supaprastinimą, neturi būti didinama administracinė našta valstybėms narėms. Turime atsakyti šiuos du klausimus kurie mus verčia e, dar kartą permastyti, kokiamis priemonėmis reikia remtis atliekant vertinimus. Taigi, mes prašome daugiau informacijos iš valstybių narių, tačiau komisijoje suprantame, jog reikės dar nueiti tam tikrą kelią, kad galėtume e, išsiaiškinti, kaip mūsų politiką pasiremti efektyviau. Kai dėl rizikos ir savaimingumo, aš manau, kad tas tikslingumas yra svarbus dalykai. Verslo planai turbūt rengiami tam, kad būtų tinkamai remiama ekonominė veikla, kad nebūtų pedaik daug administracinės naštos įmonėms. E, visa tai padės mums sumažinti tą savaimingumo riziką. Ir E, Europos komisija rengia ataskaitą dėl teisėkuros procedūros. Tos procedūros metu bus dar kartą išaiškinta ta naujoji disciplina. Jeigu išlaidų atsiranda po to, kai buvo gauta parama, tai tuomet uh, bus aiškinamasi, ar ta bet tos lėšos buvo naudotos pagristai. Valstybės narės turėtų laikyti tinkamomis tas išlaidas, kurias padarė remdamosi nustatytomis taisyklėmis. Aš manau, kad ko gero būsiu atsakęs į didesnę išsakytų pastabų dalį ir Noriu pasakyti, kad džiaugsiuosi, galėdamas toliau dirbti su audito rūmais šiuo klausimu. Ir lauksime, kad mūsų visų darbai taptų efektyvesnė, įdėgiant mūsų numatytas politikas. Ačiū. Yeah, thank you very much. Ačiū. Ar dar kas nors turi kokiu nors klausimu, kuriuos norėtų iškelti? Jei nesutiksiu žodį audito rūmų atstoviai, taigi žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už labai įdomius ir svarbius mums pateiktus klausimus, o pradėsiu nuo pranešėjos klausimų dėl tikslingumo ir atrankos kriterijų. Turiu pasakyti, kad ES teisės aktuose yra numatyti tam tikri specifiniai šios priemonės tikslai. Ir jie yra bendro pobūdžio, pats reglamentas yra bendro pobūdžio. Valstybės narės turi užtikrinti, kad jų priemonė būtų susijusi su aiškiais tikslais, kurie atitinka jų poreikius ir užtikrina, kad būtų naudojamos naujos mokslinės technologijos ir užtikrinamas tinkamas įvairinimas. Kaimo plėtros programuose turi būti apibriežti labai aiški tikslai atitinkantys valstybės narės poreikius. Programuose turi būti numatyta, numatytas konkrečios finansavimo formos, tipai, taip pat būdai, kaip yra teikiama pagalba bei panaudojama priemonė. Taip pat reikia naudoti specifinius atrankos kriterijus šio, šių programų įgyvendinimo. Tai reiškia, šie kriterijai turi apimti e, svarbiausius procesus, kurie leistų užkirsti kelią tokiai rizikai kaip savaimingumas arba kitoms grėsmėms. Aš minėjau, kad ne mūsų kompetencijoje yra uh, nuspręsti, kokiais kriterijais remiantis reikėtų atrinkti programas. Tačiau 26, 27, 28 straipsniuose e, taip pat e, antroje pavyzdžių lentelėje yra parodyti ir išvardinti aiškus geri atrankos kriterijai, kuriuos mes nustatėme valstybėse narėse. Jie aiškus ir padeda um, teisinio tikslingumo. Pavyzdžiui, Vengrijoje institucijos e, išskyrė labai specifinius e, sektorius, tokius kaip e, įvairių ūkių, galvijų atnaujinimas, drėkinimo, vandens tiekimo sistemų dėgymas ir taip toliau ir tol, taip toliau. Yra tam tikras skirtumas Audito rūmai remiasi tam tikrais audito rūmų kriterijais, kurie mums leidžia nustatyti, ar valstybės narės turi atrankos kriterijus. Manau, jog turime suvokti tą skirtumą tarp mūsų auditorumų kriterijų, kuriuos turime nusistatę, ir tarp skirtingų valstybių narių taikomų atrankos kriterijų, kurie gali padėti atrinkti pačius geriausius projektus, kurie bus susiję su konkrečiais valstybės narės ar regiono poreikiais. Taip pat noriu pasakyti, kad neižvelgiu, kaip ponia Ajala Sender kalbėjo, jo to skirtumo tarp mūsų audito ataskaitos. Ir turiu pabrėžti, kad iš ties neišvengiama yra ūkis, pag, ūkio veikla yra pagerinama, kai įsigijama nauja įranga Tačiau ES pinigai būtų buvę išleisti efektyviau, jei tikslai būtų buvę aiškesni. Ir mes tai labai aiškiai pabrėžiame savo ataskaitoje. Kalbant apie valstybių narių, um, audituojamų valstybių narių atranką. Mes e, atlikome auditą dešimto, dešimtyje valstybių narių, septynios buvo neįspėtos ir mm, valstybių narių pasirinkimas priklauso visų pirma nuo išlaidų lygio valstybėje narėje ar specifinėme regione. Nes e, žinote, kad kartais valstybė narė, kaip pavyzdžiui Lenkija, turi vieną regioninės plėtros programą, o kai kuriuose valstybėse narėse tų programų yra keletas. Audito rūmai atsižvelgia į geografinę apriepti ir paskutinis, tačiau nemažiau svarbus kriterijus e, audito atrankai buvo lygsvaros kriterijaus užtikrinimas tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių. Tokiu būdu audito rūmai galėjo parengti svarias um, išvadas ir parengti svarias rekomendacijas komisijai. Manau tiek. Ja, vielen Dank, <clears throat> Frau Budberg. Labai ačiū, ponia Budbergyte. Ar pranešėja dar norėtų žodžio? Ačiū pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti visus už dalyvavimą šiame darbe. Aš Štai ką norėčiau pasakyti. Taip, yra naujasis e, programavimo laikotarpis, komisijos atstovas e, kalbėjo apie tai, kaip bus atsižvelgta į auditorumo ataskaitą, kaip bus vedamas dialogas jau pradėtas, kaip bus atsižvelgta į mūsų rekomendacijas, tam, kad būtų patobulintos galiojančios priemonės žemės ūkio valdų modernizavimui ir tam, kad būtų kokybiškos darbo vietos sukurtos tame sektorėje, kuris ypač svarbus teritorijų planavimui, taipogi taip pat čia svarbus yra ir kartų atsinaujinimo momentas. Na, aš ne šiaip savo norėjau pasisakyti, norėjau tik tai pasakyti, kad audito rūmų ataskaita be jokios abejonės turi poveikio, e, tokios ataskaitos turi poveikio ne tik tai pokyčiams, kuriuos turi atlikti komisija bei valstybės narės, bet tai taip pat turi įtakos ir tam, kaip bus patobulintas vertinimas. Na, tai nėra prieštaravimas, bet e, pasiskaičiusi pranešimą ataskaitą, matau, kad e, dėl 26, 7, 8, kaip kad jūs ir sakėte, tam tikrus dalykus čia sunku būtų suprasti. Štai, pavyzdžiui, 26 punkto valstybės narės netaip pat įgyvendino priemonės kaip 27 punkto valstybės narės, 28 punkto valstybės narės, ko gero, geriausių rezultatų pasiekė, bet galiausiai matome, jog iš lentelės matome, kad e, kas yra numatyta prie 27 punkto ir savaime aišku, jog to nepakanka. 26 punkto valstybės narės ir regionai atrodo atitiko kriterijus. Galbūt e, šiek tiek tik tai e, mažiau atitiko kriterijus, lyginant su kitais punktais. Taigi, nėra čia viskas labai aišku. Pavyzdžiui, jeigu piliečiai pasiskaitytų audito rūmų ataskaitą, tai ko gero jiems kils, kiltų klausimų dėl šios informacijos. Kaip jau ir sakiau, apie visą Ispaniją negalime spręsti vien tik tai iš Katalonijos, ar Vokietiją, apie Vokietiją negalime spręsti vien tik tai iš Badeno-Württembergo domenų. Na, galbūt pernelyg e, primiktinai tai akcentuoju, bet ilgą laiką dirbu šio klausimu ir stengiuosi suprasti, stengiuosi kažką tai naujo sužinoti. Būtent todėl norėjau savo nuomonę išsakyti. Na, nežinau, ar bus pakeitimų, manau, kad tai yra grinai administracinis procesas. Ačiū. Labai ačiū. Galime baigti svarstyti penktąjį darbo atvarkės klausimą. Ja, wir fahren dann fort mit dem nächsten. Ir tęsėme. Specialusis pranešimas interesų konflikto valdymas atrinktose ES agentūrose. Ir pranešėja vėl yra Ines Ajala Sender. Ines, Manau, kad mes pasirengę kalbėti toliau ir esame pasirengę keistis nuomonėmis dėl jūsų darbo dokumento. Ačiū, pirmininkė. Taip, turime dabar išvadas padarytas po praeitų metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Taip pat turime ir tokio dalyko kaip interesų konfliktas analizė. Ne tik tai tam tikrose agentūrose, dėl kurių teikia auditorumai ataskaitas, taip gali nutikti. Mes pageidaujame parengti bendrąjį požiūrį į tokius dalykus kaip patikimumas, skaidrumas, biudžeto valdymas, bendrijos biudžeto valdymas, be jokios abejonės agentūrose. Bet taip pat ir bendruosius principus norėtume parengti taikomus visai Europos Sąjungai remiantis šiuo darbu. Buvo surenkti klausimai, iš jų keletą rekomendacijų e, parengėme Mano pranešime jas atrasite. Be jokios abejonės įdomu gali būti čia tai pasiskaityti, bet bus taip pat yra pranešime ir kitų taip pat dalykų. Viešųjų, tai, ką sužinojome viešųjų e, klausimų metu, jau buvo numatyta paminėti pranešime. Taigi po klausimų tai buvo dar patobulinta. Aš labiausiai čia norėjau atkreipti dėmesį į agentūrų nepriklausomumo autonomijos kriterijų. Reikėtų atsižvelgti į jų specifinius poreikius susijusius su interesų konflikto valdymu. Na, kosmoso sauga, žmogaus teisės, e, jūrų sauga, darbo valdymas. Yra labai skirtingos rytis, kaip kad ir visos agentūros, kaip kad ir pačios agentūros yra labai skirtingos. EBPO taip pat pateikė rekomendacijas dėl EBPO, bet nepamirškime, kad e, čia kalba eina apie viešasias paslaugas. Taigi, jeigu dabar jau tai pradėtume taikyti viešosioms bei valstybinėms įmonėms, tai sudėtingiau būtų padaryti. Bet e, tai nebūtų taikoma valdyboms. Čia EBPO gairės kitokioje situacijoje yra. Mes e, matome, kad po praėjusių metų diskusijos komisija gairias taipogi parengė ir gairėse yra sakoma, kad būtinas yra bendras reglamentavimas visų su interesų konfliktu susijusių aspektų. Kiekviena institucija, agentūra yra skirtinga, kitokia, taigi bendras pagrindas čia praverstų. Mes tikimės, kad komisija dar iki metų pabaigos e, šį darbą galutinai atliks. Mūsų manimų e, šie standartai neturėtų būti pernelyg gausus, neturėtų būti pernelyg e, daug jų. Ko gero, kuo paprastesnis yra standartas, tuo jis yra vertingesnis. Ką reiškia paprastas, paprastesnis? Tai reiškia, kad jis turi būti tinkamai apgalvotas, išgrynintas ir atspindėtų tik tai svarbiausia. Taigi standartai turi būti paprasti, e, paprastai pritaikomi ir turėtų būti galima patikrinti jų taikymą. Na, o jeigu viskas tampa labai sudėtinga, jeigu tie standartai labai sudėtingi persipinę būna, tai tada sudėtinga yra ir patikrinimus atlikti ir labai sudėtinga skaidrumą užtikrinti. Nereikėtų taipogi pamiršti e, to, kas vyksta toliau po to, kai yra nustatomos ekspertų ar kitų darbuotojų funkcijos tai būtų taikoma ir valdybo, valdybų nariams. Ombudsmeno iniciatyva šioje srityje yra labai svarbi. Taigi, ta besivarstančių durų sistema čia labai naudinga būtų. Taip pat reikėtų e, bandyti išvengti tokių santykių, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. Todėl labai griežtai reikėtų pasižiūrėti į apibrieštis. Be jokios abejonės nereikia čia bandyti visko apversti. Nereiktų visko sudėti, visko suplakti į vieną, tai yra reikia aiškiai atskirti, kur yra interesų konfliktas. Tokiu atveju tai jau būtų žingsnis į priekį. Auditorumai parengė ataskaitą, E, taip pat e, ankstesnių metų biudžeto įvykdymo, įvykdymo patvirtinimas buvo parengtas ir būtent iš šių dokumentų matosi, kad agentūrose yra, egzistuoja interesų konflikto atvejai. Audito rūmai teisingai pasielgia, e, teisingai daro, kad stebi situaciją agentūrose yra tokių sričių, kurios susijusios su visais administracijos darbuotojais, pavyzdžiui, sveikatos klausimai arba, tarkime, interesų konflikto klausimai. Manau, kad interesų konflikto e, sritį taikymos nuostatų taikymos rytį reikėtų išplėsti. Pirmiausia, reikia identifikuoti tai, ką reikia padaryti, taip galėtume griežčiau taikyti, imtis taikyti reikalingų priemonių. Mes ir toliau manome, kad reikia agentūrų skaidrumo registrą peržiūrėti. Čia taipogi nuolatinis tobulinimas reikalingas specialios, specifinės nuostatos turi būti taikomos. Ekspertų publikavimui, publikacijoms, pavyzdžiui, turi būti taikomi griežti kriterijai, e, valdybų narių atrankai, gyvenimo prašymai, e, interesai tų narių turi būti e, publikuojami valdybų posėdžių protokolai. Taipogi, siekiant e, skaidrumo turi būti publikuojami. Aš e, ir toliau manau, kad e, tai yra susijęs su interesų konfliktai yra susijęs su tuo, jog ES tarnautojai yra labai pažeidžiami, nėra jų e, statutas, statusas visada labai aiškus, reikia sumažinti e, eksternalizavimo mastą, reikėtų sumažinti subrangos e, panaudojimo mastą, privačių subjektų pasitelkimo mastą. jeigu jau numatoma kreiptis į išorės paslaugų teikėjus, tai reikėtų pagalvoti pirmiausia ir apie pasiekmes to. Nereikėtų taip pat e, leistis ir į populistinius išvedžiojimus. Nereikėtų čia dabar sakyti, kad e, tarnautojai vieną dieną, ES tarnautojai vis tiek vieną dieną išnyks. Mes e, dėl to kenčiame, dėl tokių užvedžiojimų kenčiame, ypač e, interesų konfliktų atveju. Mes turime turėti specialųjį personalą, specialiuosius tarnautojus, mūsų įdarbintus, nes jeigu žmonės dabar ateis iš išorės, tai ko gero nepavyks išvengti interesų konflikto ir veltui mes čia skūsimės, nes juk e, visiems reikia kažkaip tai gyvenime suktis. Taigi, tai būtų taikoma visoms institucijoms, o ypač agentūroms. Labai daug sužinojame ir klausimų metu. Tai štai, atrodo, kad kol kas tie galiu pasakyti, be jokios abejonės mielai atsakysiu į visus kolegų klausimus. Ačiū. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad 17 valandą e, panas Mulderis turi vykti į kitą posėdį, todėl noriu paprašyti e, diskusijas e, stengtis vykdyti glaustai, kad dar suspėstume aptarti kitą klausimą. Dėkoju pranešėjai už šį darbinį dokumentą, be jokios abejonės reikia e, prižiūrėti šią sritį, stebėti ir praėjusių, praėjusių metų e, biudžeto įvykdymo patvirtinime jau buvo atkreiptas dėmesys į tai. Tai neturėtų praslysti mums prokis. Specialiame darbinėme dokumente apie praktinius dalykus e, kalbama. Štai pavyzdžiui buvo paminėtos komisijos gairės. Kodėlgi dabar komisija savo metinėje ataskaitoje negalėtų parengti e, palikdamosios lentelės, kurioje aiškiai būtų nurodyta tai, kas buvo padaryta, tai, ką dar reikėtų padaryti, probleminės rytis būtų nurodytos. Na ir dar kitas dalykas – mes turime prisimti įsipareigojimus ir kiekvienais metais jų laikytis. E, biudžeto įvykdinimo patvirtinimą rengiant agentūros, ne tik tai čia minimos agentūros, bet apskritai visos agentūros galėtų pateikti dokumentą, kuriame būtų nurodyta, kaip interesų konflikto klausimas buvo išspręstas ar sprendžiamas. Biudžeto kontrolės komitete mes galėtume, pavyzdžiui, e, pasirinkti tris agentūras atsitiktinai e, vienais, kiekvienais metais ir pasižiūrėti, kas konkrečiai juose buvo padaryta pastaruoju metu ir kas konkrečiai šioje srityje buvo padaryta. Ačiū. Ačiū, Gresla. Noriu padėkoti už labai įdomią ataskaitą, kurią pateikė auditorumai, mes jos reikalavome jau kurį laiką. Ir noriu kiek kitaip sudėlioti e, išvadų akcentus. Mums reikalinga supaprastinti taisyklės, leidžiančias išvengti interesų konfliktų. Kai kurie specialistai mums iš ties yra reikalingi, tačiau turime užtikrinti, kad tie e, ekspertai iš ties dirbs ES naudai, o nebus kažkokia pratesta kokios nors įmonės ranka. Aš esu už genų technologijas, tačiau Aš negaliu leisti, kad šioje srityje kas nors vyktų nešvariomis rankomis. Tai turime visi suvokti. Ir tai, apie ką tu kalbėjai, tos bendros gairės ir komisijos teisėkuros pasiūlymas yra reikalingas. Tačiau viduje turime susitarti, ką reiškia agentūrų darbuotojų interesų konfliktas, kaip jis atrodo. Ir tuomet turime kreiptis į komisiją, jo labiau, kad šios taisyklės turėtų būti įtrauktos ir į ES tarnautojų statutą. Laikas mus spaudžia, šią problemą privalome spręsti ir mes siekiame ne atsisakyti nevyriausybinių organizacijų ar įmonių pagalbos, tačiau turime užtikrinti. Ir tai yra ir ataskaito, ir man ta ataskaita tikrai pasirodė labai labai gera, tačiau kelinti ir nerimą, nes likščiol įmanoma apeiti taisyklės, nes yra teigiama, kad E, gyvenimo aprašymai kandidatų nebūtinai yra analizuojami, jie yra pateikiami užlipintose vokuose, vėliau kažkur sandėliuojami ir taip toliau. Taigi noriu atkreipti jūs sudėmės į pačius svarbiausius dalykus, į tuos besikertančius punktus yra tiek daug sričių. Ir čia, manau, įsprendę klausimus agentūrų srityje galėsime žengti ir toliau. Ačiū, Žanpien Odį. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est. Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas labai laiku yra rengiamas. Mano valstybėje narėje korupcijos klausimai, interesų konfliktų klausimai, ypač vaistų srityje yra labai aktualūs. Aš manau, kad ES galėtų čia pavyzdžių būti. Pirmiausia, ką norėjau pasakyti, man atrodo, kad agentūra agentūros turi būti e, atskirai biudžeto įgyvendinimo patvirtinime pristatomos. Nes jeigu dabar įtrauksime jas į komisijos ataskaitą, tai čia būtų didelė klaida dėl to. Tai yra kiekvienai agentūrai biudžeto gyventinimo atskiras patvirtinimas būtų rengiamas. Na ir dabar antras dalykas atėjo laikas rengti teisės aktus. E, šiame pranešime. Tai ir sakoma, aš taip pat norėčiau tuo pasidžiaugti ir taip pat norėčiau pasidžiaugti e, ponios Ines Ajela Sender e, didžiuliu nuveiktų darbu. Trečias dalykas, kurį norėjau pasakyti. Tikrinimo perimetras turi apimti visas aplinkų ES veikiančias struktūras ir institucijas įmonės, bendri mokslinių tyrimų centrai, labai svarbios struktūros tuo, tuo atžvilgiu būtų. Taigi reikia apimti visas ES struktūras ir e, direktoriams bei valdybų nariams reikėtų paaiškinti, koks yra jų vaidmuo. Tai yra, nereikia, kad jie pernelyg daug susireikšmintų. ES e, kontrolė turi būti čia atliekama. Na ir paskutinė mano pastaba, aš pritariu ES tarnautojų e, įdarbinimui Galbūt čia mano pozicija išsiskirs e, lyginant su frakcijos e, grupė, nes man atrodo, su, su frakcijos pozicija, man atrodo, kad kai e, tarnautojai, ES tarnautojai turės stabilias darbo vietas, tinkamą atlyginimą, taip mes galėtume tam tikrų inter, su interesų konfliktų susijusių problemų išvengti. Tai yra, kai e, turėsime Europos tarnautojus, problema bus išspręsta. Dabar noriu kreiptis į komisiją, e, pana Marijot van Rijn, ar jis e, galbūt komisijos vardu nori ką nors pasakyti. Ačiū. Pane pirmininkė, keletas pastabų. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Ajalai. Manau, kad mūsų lūkesčiai yra panašus Ir turiu tik patikinti, kad mes dirbame mm, suvokdami savo įsipareigojimus šioje srityje. Mes įsipareigoja iki metų pabaigos pateikti gairias. Jas rengiame bendradarbiaudami su agentūromis. Ir dabar darbai jau pasistumėjo į priekį. Mes parengėme agentūrų direktoriams pirmąjį projektą. Taigi diskusija su agentūromis jau pradėta, mes dabar laukiame formalių atsakymų, diskusijos buvo tikrai geros, dokumentas buvo priimtas palankiai. O svarbiausia yra e, užtikrinti tinkamą lygsvarą tarp ekspertinių žinių ir interesų konflikto vengimo. E, Ir svarbiausia priemonė, kaip išvengti interesų konfliktų, yra skaidrumas. Tai yra neatsiejamas e, dalykas, tačiau reikia pasvarstyti, kaip ši priemonė galėtų uh, atsidurti ir teisės aktuose. Aišku, agentūros skiriasi. Pirmiausia, agentūros turi prisimti savo įsipareigojimus ir praeitis rodo, kad jos tai ir darė. Audito rūmų ataskaitose pabrėžiama, kad pažangos yra padaryta. Atsispirant nuo to, manome, kad svarbiausia gairių rekomendacija būtų siekti išvengti interesų konflikto ir prieš parengiant bet kokią ataskaitą, kiekviena agentūra turi parengti grėsmių vertinimą ar interesų konfliktų galimo iškėlimo galimybės. Apie tai kalbėjo ir ponia Ajala Sender. Taip pat būtina numatyti tam tikras priemonės, mes jas įvardyjame ir gairėse, tai yra interesų deklaracija, mm, tai yra informavimo kampanijos, mm, taip pat aiški sprendimo prieimimo procedūra. Taigi tų priemonių yra daug, o mūsų tikslas yra parengti šias gairias iki šių metų pabaigos. Bus parengtos bendro pobūdžio gairės ir, aišku, vyks dar neformalaus pobūdžio susitikimai ir su pranešėja, jei nariai bus susidomėję, tai jie taip pat kviečiami dalyvauti diskusijose. Thank you very much. Ačiū. Ines. Šis punktas jau baigiamas, tačiau tavo pastabos. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau tik tai pasidžiaugti išsakytais kolegų komentarais. Išgirdau naujų minčių ir manau, kad tai bus naudinga šiam darbiniam dokumentui. Interesų konflikto valdymas ir vertinimas yra vienas iš kertinių akmenų mūsų komiteto darbe. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į komisijos atstovo pasisakymą. Pirmiausia, padėkočiau jam. Labai džiaugiuosi, galėdama išplatinti gautą projektą Porą dalykų šio klausimu norėčiau pasakyti. Jau sakiau, kad gairėse mane vienas dalykas neramina. Be jokios abejonės, agentūros turi būti nepriklausomos. Pone Greslė sakė, kad jos taip pat turi būti ir neutralios. Tačiau yra čia vis dėlto du dviejopas atsakomybės lygis. Agentūros atsakingos už tai, kad būtų laikomasi kriterijų ir procedūrų siekiant išvengti interesų konflikto, bet galutinis atsakingas subjektas neturi būti komisija. Mūsų, pagal mūsų reikalavimus agentūros turi būti nepriklausomos, jos taip pat turi būti ir nepri, nepriklausomos ir teikdamos savo pasiūlymus ir jos neturėtų išvengti atsakomybės, jeigu kyla interesų konfliktas. Aš jau apie tai spėjau komisiją. Na ir antras dalykas. Specifinės, specialios gairės agentūroms nėra pakankama. Ateityje reikėtų bendro interesų konflikto valdymo plano taikomo visai Europos Sąjungai jis būtų taikomas ne tik tai agentūroms, tai būtų taikoma ir komisijai, Europos komisijai. Yra išorės darbuotojų, turinčių specifinius pro, e, profilius, kurie dirba labai e, specifiniais klausimais. Ir būtent šie žmonės gali nacionaliniu lygiu patirti interesų konfliktą. Pavyzdžiui, nacionaliniai ekspertai anksčiau ar vėliau reikės prieiti ir prie to, bet be jokios abejonės e, prioritetas būtų interesų konflikto valdymo gairės agentūrose. Bet po to, kai tos gairės bus parengtos, reikėtų bandyti siekti ir plačiau. Apimti apskritai bendrai Europos institucijų administravimą tam, kad išvengtume interesų konflikto. Tai galėtų užtikrinti institucijų gerą įvaizdį ir patikimą įvaizdį šiais e, nelengvais laikais. Kuo institucijos yra patikimesnės ir skaidresnės, tuo e, nuo to mums visiems bus geriau. Na, aš nesakau, kad reikėtų čia dabar e, ekspertus ar, ar technikus e, kažkaip tai tikrinti, bet reikia patikrinti jų profilius, jų e, istoriją, pavyzdžiui, tam, kad e, tie žmonės nebūtų susijęs su interesų konfliktu. Ir jeigu tai yra nustatoma, tai reikėtų taipogi nustatyti, kokiu būdu galima būtų to išvengti ir kaip tą situaciją išspręsti. Ačiū. Ačiū pranešėjai, baigėme svarbu darbo tvarkės punkto, o dabar kitas e, darbo tvarkės punktas – komiteto delegacijos vizitas į Kaliningradą, o pranešėjas yra Janas Mulderis. Žodis tau. Thank you, chair, and thank you for... Dėkoju, ponė pirmininkė. Turėsiu netrukus išvykti, todėl pasistengsiu trumpai. Laukiu vizito į šį Europos pakraštį, tai yra iš tikrųjų labai įdomus regionas. Dėl daugelio dalykų jūs įdomus, jūs jau kai ką minite dokumente. Aš kreipsiuosi į komisijos tarnybas ir kitas kompetitingas tarnybas, kad šios kuo greičiau mums pateiktų reikiamą informaciją vizitui. Nes man tai yra visiškai nežinoma teritorija, nesurengęs apie tai jokių ataskaitų. Jeigu pranešimai, su kuriuos teko susipažinti dėl, susipažinti dėl cigarečių kontrabandos ir kitų keistų atvejų, tai jeigu visą tai yra tikra, tai tuomet uh, Mums reikalingi tie dokumentai, mums reikalinga kuo daugiau informacijos, kad tu vizitui tinkamai pasirenkti. Na ir matau pirmą kartą, kad iki šiol mes žinome, kad apie šimtas milijonų eurų buvo išleista būtent šioje pasaulio dalyje. Gal galėtume gauti programų sąrašą ar projektų sąrašą, kur tie pinigai buvo išleisti jeigu tokių ataskaitų yra. Vėlgi būtų puiku jas gauti, jeigu tokios ataskaitos egzistuoja. Ir aš norėčiau nuvykti vizito pasiruošęs kaip galima geriau, turėdamas visą reikiamą informaciją. Tiek. Dėkoju. Ja, vielen Dank. Labai ačiū. Ar komisija turėtų kokios informacijos? Noriu kreiptis į pana Salvadorą Kataniją ir pana Echenspielerį. Kas iš jūsų galėtų pasisakyti, prašau. Yes, thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Aišku, mes galime pateikti jums e, projektų sąrašą, pagal kuriuos yra finansuojami e, projektai Kaliningrado srityje. Um, Taip pat e, mes e, glaudžiai bendradarbiavame e, su delegacija, ES delegacija Kaliningrade, siekdami užtikrinti, kad svarbiausi klausimai būtų aptarti ir su komiteto delegacija, kai jį viešės Kaliningrade. Labai ačiū. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Labai gaila, bet aš negalėsiu dalyvauti. E, apgailestauju dėl to, nes mane tai tikrai domina, bet e, niekaip negalėsiu to suderinti su kitomis parlamentinėmis funkcijomis. Aš pamenu, kaip e, jau laikai jau lankėmės Kaliningrate ir lankėmės tame pačiame pasienio muitinės poste ir aptarnėjome kontrabandinių cigarečių klausimus. Aš tikiuosi, kad kitas vizitas bus naudingas ir kad galėsime palyginti situaciją. Ačiū. Ačiū. Ar yra kokių nors kitų klausimų? Panašu, kad ne. Tuomet šį darbo atvarkės punktą irgi baigiame. Ar pranešėjas norėtų dar kartą pasisakyti? Janai? Oh, there's somebody else. Von Seiten von Olaf. Olaf vardu jų atstovai paprašė žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Olaf galėtų pridurti štai ką. Kaliningrado regionas yra labai jautrus regionas, nes ten vyksta negali cigarečių gamyba. Ir valstybės narės kalbėjo apie džidling cigaretes, kurios ten yra gaminamos Baltiskaja, Rasiskaja fabrika gamina tas cigaretes. Ir galime pasakyti, kad 2005 metais milijonas tų džingling cigarečių pateko į valstybės narės. 2008 metais 308 milijonai. Tiek išaugo tas skaičius. 2011 metų pranešime tai buvo pasakyta, kad Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Švedijoje tų cigarečių buvo parduota daugiausia. E, Vokietijoje ir Čekijos Respublikos jos taip pat buvo pakankamai populiarios, ten daug pateko. Dalis jų pateko į Sloveniją ir, ir, ir Vokietiją. Taigi Vokietijoje rinka tiesiog klesti šių cigarečių išaugo reikšmingai. Kodėl? Todėl, kad tai yra geros kokybės cigaretės ir nebrangios. Tad patekti į rinką joms nesunku. Rusija į mūsų prašymus bendradarbiauti atsako štai ką. Įsakoma, kad cigaretės yra gaminamos eksportui ir kad jos neturi likti vien tik Kaliningrado regione. Tačiau be abejo klausimas yra labai jautrus Olafui, nes būtina tinkamai saugoti ES finansinius interesus, tad mes turėtume stebėti, kur tos cigaretės, tos cigaretės patenka. Problema yra štai kokia mažėja šių cigarečių patekimo ES rinką mastai, tačiau tai tebėra probleminis klausimas. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Dar du kolegos norėtų kalbėti, prašau. Inge Gresla koks Kaliningrado vaidmuo tabako gaminių e, kontrabandos e, kontekste, kalbant apie pačių koncernų indėlį. Ar galime iš karto atsakyti į klausimą? Ponas Katanja. Taip, mes glaudžiai bendradarbiaujame šiuo klausimu su Rusijos muitinė ir praeitįje kreipėmės į Rusijos muitinės tarnybas, prašydami bendradarbiavimo šioje srityje, nes tikriausiai žinote, kad legaliai gamina dvi įmonės Jinling cigaretes Kaliningrado srityje. Daugelis jų yra gaminamos eksportui. Aišku, nuvežus cigaretes į trečiasias šalis, vėliau jos kontrabanda patenka ir į Europos Sąjungą. Ačiū, Janai. Tuomet e, noriu paprašyti informacijos. Aš kreipiausi į sekretariatą ir Bartstes yra čia labai naudingas Jo, tiksliau, pranešimas prieš keletą metų buvo labai naudingas ir komisija jau mm, atsakė teigiamai, tačiau um, negalvojau apie Olafą. Tačiau ši tarnyba iš ties galėtų padėti mums gauti labai naudingos informacijos prieš vizitą ten. Noriu prašyti Olafo, e, kad ši tarnyba pateiktų mums visą galimą informaciją dar prieš vizitą. Ačiū. Ačiū. Ši e, tema, šis darbo atvarkės punktas taip pat yra baigiamas. Noriu padėkoti komisijos ir OLAF atstovams. Mes iš jų sulauksime informacijos. Ir manau, kad šis trumpas keitimasis nuomonėmis parodė, jog delegacijos vizitas į Kaliningradą yra prasmingas ir mes tikimės tam tikrų išvalgų po jo. Tokiu būdu baigiame mūsų viešąją posėdžio dalį. Susitiksime rytoj 9 valandą pradėsime svarstyti devintąjį darbo atvarkės punktą, tiksliau balsuoti dėl įvairių pranešimų. Ačiū, o dabar kreipiuosi į koordinatorius, ar galime iš karto tęsti posėdį, ar turime nedalyvaujančių koordinatorių atstovus. A um, substitute? No. Okay. Could you, could you, uh...